Now I give. Okay. We are going to start the vote if you are so kind. Kągi pradėkime balsavimą. Malonėkite visi užimti savo vietas. Uh, there is a, um, there is a request to present a point of order by. Yra prašymas pateikti vieną pastebėjimą dėl darbo tvarkos taisyklių. Pone Regner norėtų kalbėti. Pone Regner, jums teikiamas žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Bandžiau ankstesnės diskusijos metu dėl metinės augimo apžvalgos pateikti klausimą, iškėlusi mėlyną kortelę. Klausimas buvo skirtas kolegai Obermeieriui, tačiau negalėjau jo užduoti, nes jis iškart pasisakęs paliko salę. Aš norėčiau paraginti visus kolegas likti salėje bent jau tol, kol bus aišku, ar nėra norinčių paklausti, ko nors pagal mėlynos kortelės procedūrą.